vyks ketvirtadienį 12 val. Tesnės reikalų komitetas patikrino pono Francis Zame Dimech ir Rupert Matthews, ponios Franz Džemet ir e, ponio Denį Ratke ir Jonatano Bulako e, įgaliojimus ir siūlo patvirtinti.